Good afternoon, dear colleagues. Um... Labadiena, kolegos, pradėkime posėdį. Prie mūsų prisijungs netrukus ponia Greslė, bet manau, kad galiu pradėti nuo pranešimų. Ir pirmiausia, nuo smagaus pranešimo, kad šiandien yra Birgit Cipal gimtadienis nežinau, kaip galima gražiau pradėti posėdį. Taigi, su gimimo diena, Birgit. Leidžiate dieną Lybė komitete. Su draugais, žinoma. Bet gražios jums dienos ir gražaus vakaro ir ko geriausi linkėjimai. Kolegos, tvirtiname darbo atvarkę. Yra keletas pakeitimų. Naujas 5A punktas informacija komitetui apie apie darybas dėl vizų kodekso įsteigimo. Tas klausimas bus svarstamas 15.55, o 9 punktas dėl bendradarbiavimo tarp Eurojusto ir Graikijos susirimo projekto atidėtas iki vasario 4 dienos. Jeigu neprieštaraujate, bus e, tokie pakeitimai darbo atvarkėje patvirtinti. Toliau tvirtiname e, posėdžių vykusių kovo 5, spalio 15 ir lapkričio 8 protokolus. Jeigu niekas neprieštaraujate, tai protokolai patvirtinti. Toliau kalbinis profilis, vertimas šiandien yra į visas kalbas, išskyrus danų, kroatų ir airių. Ir turiu vis daugiau deleguotų ir įgyvendimo aktų e, tvirtinama, reikia pateikti pranešimus apie juos. Prašom pakentėti, turiu tai pasakyti. Taigi, viena iš politinių frakcijų pateikė prieštaravimą vienam, e, dviems komisijos delegėtams reglamentams, tai yra socialdemokratai. Gavome šį prieštaravimą 18 gruodžio dėl vidaus saugumo fondo, išorės sienų ir vizo ir kitas prieštaravimas dėl prieglošio migracijos ir integracijos fondo. Jie pasteikė sekretariatui dvi motivuotas rezoliucijas, išdėksime priežastis, kodėl parlamentas turėtų prieštarauti pagal tam tikrą terminą. Tie prašymai prieštaravimams pateikti, pateikti koordinatoriams, priimti sprendimą šiandien. Jų posėdis vyks šiandien po komiteto posėdžio. Dėl gyvenimo akto sausio 23 dieną parlamentas gavo du priedus prie komisijos gyvenimo sprendimo, patvirtinant trečiąją pakeistą darbo programą gyvenančią programą skirtą sprendimų tarpusavio sveikumui ir bendrai sistemai, kuris skirta Europos viešuosiams administracijoms, verslo ir piliečiams ir atitinkamų biudžeto išlaidų 19 metams išdėstymai. Parinis aktas 2015-2240, kurį padarino parlamentas ir taryba 15 metų lapkričio 25 dieną, kurioje įsteigiama programa tarpusavio sąveikumo sprendimams ir bendrai Europos viešojo administracijų, verslo ir piliečių sistemai, kaip priemonė modernizuojant viešai sektorių. Šių priedų įgyvenimo aktų įgavimas buvo pateiktas visiems Libė nariams per Libė naujienlaiškį sausio 25 dieną su numatytų terminų prieštaravimams. Jeigu norite pateikti prieštaravimą, prašom informuoti mūsų sekretariatų iki vasario 6 dienos 12 valandos. Toliau kitas e, klausimas yra keitimasis nuomonėmis su komisija. Bet šis keitimasis nuomonėmis turėtų vykti kartu su biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė. Kaip, kaip suprantu, ji jau yra pakeliui. Ar kas nors žino? Visi, kurie pažįsta pana Greslę, žino, kad ji yra visada punktuali, todėl aš vis dar laukiu. Nes aš šiandien pasistengiau būti punktualus dėl to, kad ji yra punktuali. Ir dėl to punktualumo dabar padarysime minutės pertraukėlę. There is no, there is no schadenfreude on my part that I am here on time use... Aš visiškai nenorėjau čia ką nors pikdžiūriškai pasakyti. Man visada patinka pirmininkauti kartu su ponia Greslė, todėl reikia šiek tiek pakentėti. Now, so colleagues... Jie atvyksta, kolegos, prašom palaukti. Minutės pertraukėlę. Okay, thank you, colleagues. Ačiū kolegos, ponia Greslė atėjo, taigi galime pradėti. Taigi sveikinu tarp mūsų esantį poną Oliverį Sal, kuris praėjusį spalį buvo paskirtas laikinuoju administraciniu direktoriumi Europos prokuratūros. Ir pagal reglamentą 2017.1939 kuriuo įsteigiama prokuratura. Ponas vaidina labai svarbų vaidmenį steigiant e, prokuratūrą. Esu įstikinęs, kad jis pateiks mums apžvalgą, kaip rengiamas e, jos įsteigimui. Na, o šiuo metu e, vykdomas EPO veiklos organizavimas tikiuosi, kad pateiks informaciją apie vyriausiojo prokuroro skirimą. Bet pirmiausia žodis ponė Geibor Greslė, kadangi dabartinis posėdis yra bendras posėdis su biudžeto kontrolės komitetu. Taigi, Inga, prašom jums žodis. Dėkoju, brangus klodai, brangus kolegos, atsiprašau, kad kiek pavėlavau, nes teko susitikti su žurnalistais. Ir faktiškai buvo kitų rankose. E, Prokuratura iš tikrųjų kelia daug vilčių, svarbus dalykas, nes tikrai tikimės jos dėka išspręsti Europos lėšų netinkamą panaudojimo problemą. Todėl labai norėtųsi rasti bendrų e, datų bendriems posėdžiams tam, kad galėtume toliau tęsti klausimus. Na, no, komisija šiaip mus informuos apie tai, kiek yra pažengta į priekį, kuriant pro, Europos prokuratūrą ir kada ji pradės veikti, nes aš manau, kad ji labai svarbi Europos Sąjungai. Labai svarbu, kad ši nauja institucija būtų įsteigta taip, turėtų tokią struktūrą tam, kad iš tikrųjų jos darbą vainikuotų sėkmė. Dėkoju. Um, labai ačiū, Inga. Na, taigi dabar žodis ponui Sal. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkai, labai džiaugiuosi būdamas čia ir galėdamas bendrai padiskutuoti su abiem komitetais E, šiuo klausimu. Tai yra pirma proga, bet turbūt bus ir kitų progų reguliariai pateikti informaciją ar padiskutuoti. Kaip jūs sakėte, mane paskyrė komisija praėjusį lapkritį kaip e, laikiną administracinį direktorių. Tikiuosi, kad turėsiu pakankamai patirties ir žinių. E, dirbu komisijoje jau 25 metus ir dirbau su įvairiausiais uh, biudžetų, žmogaus ištek, žmonių išteklių aspektais, įskaitant ir kitų organizacijų steigimą, pavyzdžiui, bankų problemų sprendimo valdybą. Trumpai turėčiau pateikti informaciją, kaip vyksta parengiamasis etapas steigiant prokuratūrą, e, išrenkant vadovą, o po to turėsime pakankamai laiko, tikiuosi, klausimams ir atsakymams. Žinoma, Europos prokuratūra yra dar kūrimo etape. Ir čia mes bandome suformuoti skirtingus atskirus blokus. Kai kurie yra konkretus ir aiškus. Pavyzdžiui, intensyviai dirbame su Luksemburgo valdžia, e, e, su pastato projektu. Luksemburgo valdžia identifikavo pastatą, kurį siūlys naudoti prokuratūrai ir mes padirbėjome ties klausimu, ką reikia dar toliau dar dirbti, kad iki 20 metų turėtume šio laikinį saugų veiksmingą pastatą. Taip pat dirbame ir su bylų valdymo sistema, platforma, kuri turės apjungti įvairiausias valstybių narių institucijas ir padės rinkti ir perduoti duomenis, ypač e, bylų duomenis. Ir čia mus remia kai kurie išorės ekspertai, kurie atidžiai nusakliai tikrina įvairias sistemas, kurios jau egzistuoja. Taip pat konsultuojame su įvairiomis organizacijomis, Eurojusto, Europolu, aišku, Olafu ir Teisingumo generaliniu direktoratu. O pirmieji rezultatai bus pateikti kovo viduryje, po to aptarsime įvairias galimybės su valstybėmis ministerimis per e, prokuratūros ekspertų grupę. Kitas rytis, kurioje vyksta pažanga, tai yra e, prokuratūros biudžeto įgyvendinimas. Jis pirmą kartą buvo patvirtintas 19 e, biudžeto kontekste. Čia iš dalies ir dėl parlamento paramos mes turime bendrą voką, kuris sudarė 4,9 milijono, kuris turėtų leisti įsteigti šią organizaciją, skaitant informacinių technologijų išlaidas, įdarbinimą žmonių pastatą. Taigi esame įsitikinę, kad visą tai e, padės pradėti pozityviai veikti iš pradžių. Ir pradėtinį laikotarpį e, biudžeto asignavimai bus pakankami, bet aišku, svarbiausias dalykas, aišku, yra uh, vadovo išrinkimas. Kaip visi atmename, buvo numatyta steigimo reglamentai speciali nuostata dėl e, žiūri, atrankos žiūri skirimo, kuris yra sudarytų 12 gerai žinomų narių, vienas iš jų būtų siūlomas parlamento. Taigi, kur esame. Darbas prasidėjo praėjusį lapkritį, pirmasis e, atrankos žiūri posėdis ir įvyko šiek tiek prieš kalėdas. Tuo metu daugiausiai buvo kalbama apie praktinius ir organizacinius aspektus, skaitant e, bendro ambicingo grafiko nustatymą, kuris leistų ir žiūri, ir taip pat parlamentui bei tarybai atlikti savo vaidmenį ir gyvendinti savo galias tinkamai. Per kalėdų atostogas e, atrankos žiūri nariai intensyviai dirbo, analizuodami visus prašymus, kurie buvo pateikti jau. Tai leido jiems e, surenkti vaisingą posėdį sausio mėnesį, kur buvo nuspręsta sudaryti trumpą sąrašą 11 e, kandidatų atrankos pokalbėms. Šie Išankstinės atrankos pokalbiai vyks rytoj iš tiesų ir poryt. Taigi atrankos žiūri turi vilčių, kad galės pateikti sutrumpintą sąrašą parlamentui ir tarybai kitą savaitę. Kaip yra nurodyta tarybos gyvenimo taisyklėse, tikslas yra pateikti trumpą 3-5 kandidatų sąrašą. Pažiūrėsime, ką duos tie iš anksnė atrankos pokalbiai, bet tikimės, kad atrankos žiūri galės atrinkti vertingiausius, tinkamiausius kandidatus ir pateikti jų kandidatūras tarybai ir parlamentui. Ir čia noriu pabrėžti, kad siekiant gerai įsteigti gerą prokuratūrą, labai svarbu, kad tiek parlamentas, tiek taryba sugebėtų žengti būtinus žingsnius, planuojant, organizuojant klausimus, kad pasiektume tikslą pasiūlyti ir paskirti vadovą iki parlamento e, rinkimų pertraukos iki paskutinės plenarinės sesijos, todėl reikėtų gerai koordinuoti darbą visiems, kad e, šį grafiką būtų pavykti įgyvendinti. Taip pat norėčiau trumpai e, pristatyti informaciją apie kitų kolegijos narių Europos prokurorų skirimą, nes pridėjus Maltą ir Niderlandus bus 22, o ne 20 e, kolegijos narių. Čia e, duos kengi komisarai, ponia Jūrova ir ponas Oettingeris parašė laiškus visiems nacionaliniams ministrams gruodžio mėnesį ir paprašė juos pradėti atrankos procedūras nacionaliniu lygmeniu ir paprašė jų pateikti jų e, pa, m, tris pavardės iki kovo pabaigos. Pagal tokį grafiką mes turėtume gauti visų 22 narių pasiūlymus iki kovo pabaigos. Po to atrankos žiūri pradės, pradės antrąjį savo įgaliojimą etapą, tai yra patikrinti ir pa, surinkti pokalbius su siūlomais ar nuominuojamais kandidatais iš valstybių narių, kad patorga būtų galima perduoti tuos pasiūlymus tarybai ir parlamentui. Čia mes neturime numatę dar tikslios datos, bet pradėsime dirbti greitai su įvairiais sekretariatais. Na ir pabaigai leiskite dar pasakyti, kad prieš keletą dienų, sausio 11 dieną, komisija pateikė projekt, pasiūlymo projektą dėl tarybos įgyvendinimo sprendimo perinamosioms taisyklėms e, skiriant naujus Europos prokurorus. Nes e, e, pirmieji bangai reikės rasti kažkokį tarpinį sprendimą. Taigi darbas vyksta stabiliai. Iš komisijos pusės yra suorganizuotės atskiros komandos, kurios dirba su atitinkamais darbais ir iššūkiais ir esame stikinę, kad per ateinančius kelias mėnesius e, sukursime ir stabilizuosime ambicingą ir puikiai veikiančią prokuratūrą. Ačiū už e, tokią ataskaitą. Aš manau, kad mes e, kandidatų trumpąjį sąrašą peržiūrėsime ir vasario pabaigoje, kai žinau, svarstymas įvyks. Daug čia yra kolegų, narių, kurie domisi vyriausiaja prokuratūra Ir e, galbūt bus norinčių pasisakyti. Po porą minučių galiu leisti kiekvienam. Pone Metsola. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paremti tai, kas buvo pasiūlyta, kad mes galėtumėm uh, paskirti geresnį generalinį prokurorą. Uh, Nuolat girdime apie žiniasklaidos pažeidimų tyrimą, e, paknodžiamo fondais tyrimus. Ir aš manau, kad čia galim duoti labai aišku signalą piliečiams. Mes, Europa, galime jiems duoti reikalingą atsakymą, e, kuris e, suteiks prasm, įgaus prasmės kasdienime gyvenime. Tačiau skiriamų kandidatų paskirimo taisyklėms reikia taisyklių reikia laikytis, turi būti nustatyta labai aiški procedūra. Bet tos skirimas yra neatsiejamas nuo rinkimų į Europos parlamentą. Kandidatų skirimo procedūra galėtų būti aptarta, nes tai yra pakankamai delikatus klausimas. Koordinatoriai galėtų apie tai pasitarti, kai bus atstovaujama visoms frakcijoms. Ir aš manau, kad mes e, tada galėtumėm paskubėti, kad e, kandidatai būtų paskirti dar per šią e, kadenciją. Ačiū Robertsa, biudžeto kontrolės komiteto vardu Jela Sender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai ir konai Saleriui už informaciją. Na ir bent jau 22 valstybės narės yra sutikusios dalyvauti, taigi puiku, kad rinkimasi kandidato paskirimui. Na, taip, aišku, tai liečia ir biudžeto kontrolės komitetą, Ir, kiekvie, ir aišku, vertinant kiekvieną kandidatūrą, mes e, siekiame, aišku, ir lyčių pusiausviros. Tai turėtų būti daroma ir Europos prokuratūroje. Nes. E, E, pavyzdžiui, teisininkų, teisėjų srityje taip pat matome pakankamai aukštą lyčių lygybės e, lygį, pakankamai daug moterų dirba šis rytyje, tačiau kai jau kalbama apie hierarchijos viršūnę, yra kiek kitokia sudėtis, aišku, paprastai čia turėtų būti prokurorai turintys didelę patirtį ir atsižvelgiame tik tais į E, profesinės kvalifikacija, tačiau pamirštama, kad yra nemažai moterų prokurorių turinčių taip pat aukštą kvalifikaciją ir daug patirties. Taigi norėtųsi, kad tai būtų atsižvelgta. Antras dalykas. E, taigi. E, Taigi reikėtų pagalvoti, kokia padėtyje bus tas atrinktasis kandidatas, kokie bus ištekliai jo žinioje, žmogiškieji, kitokie ištekliai. Nes e, manau, kad e, tai svarbus aspektas, nes e, kartu tai garantuos šios institucijos darbo patikimumo stabilumą nes iš tikrųjų reikės apie tai galvoti per ateinančius mėnesius, nes bus savotiškas perinimo laikotarpis, kai mm, užduotis, kompetencijos bus perdodamas iš vienos institucijos ir kitą ir aišku reikėtų vengti konkurencijos ir darbų dibliavimasi. Birgit Cipil, prašau. Labai ačiū pirmininkė, ačiū už gražius linkėjimus gimtadienio progą. Labai svarbu parlamente pabrėžti, kokią didelę reikšmę atlieka Europos prokuratura. Europos parlamentas visuomet tai akcentavo. Kalbame ne tik apie ES finansų interesų apsaugą. Labai svarbu kalbėti ir apie mokesčių mokėtojų interesų ir mūsų piliečių interesų apsaugą. Tuo pat metu mes kalbame apie Europos viešąją prokurorą ir prokuratūrą ir prokurorą ir mes turime pasirūpinti, kad šis pareigūnas būtų kuo efektyvesnis, veiksmingesnis piliečių labui. Viešasis prokuroras yra neatsiejamas nuo baudžiamosios teisės ir teisminių tyrimų, todėl aš galiu tik tai pabrėžti tai, kas jau buvo pasakyta. Nepamirškime, kad šiandien vakare įvyks Libė koordinatorių posėdis jau šiandien vakare. Todėl man atrodo, kad reikia išnaudoti progą ir pasikeisti nuomonėmis. Uh, apie tai, kaip išrinkti teisingą, veiksmingą asmenį. Turime pradėti dirbti e, su Europos e, viešaja prokuratūra kartu ir paskui teiksim pasiūlymų e, visiems komitetams prieš perinant prie galutinio balsavimo plenarinėme posėdėje, bet pirmiausia, koordinatoriai turėtų aptarti tą temą. Ačiū, Birgit. Natalie Grisbeck. Ačiū. Ačiū, Klodai. Aš labai džiaugiuosi, kad procedūra dabar pasistumėjo į priekį. Nekantriai laukiu, e, kada bus parengtas e, kandidatų trumpasis sąrašas. Aš e, galiu pasakyti, kad nepraėjo nei 40 metų ir mes prieartėjom prie tikslo. Tikslas jau dabar visai arti. Man atrodo, kad turime aiškiai pasakyti, kad e, dabar norėdami performuoti ES sąrangą, turime aiškiai apibriežti prokuratūros kompetenciją. Praėjusią savaitę apie tai buvo kalbėta, kaip ir mininkaujančios Rumunijos atstovas kalbėjo mūsų komitete. Buvo labai aiškiai pasakyta, kad reikia užaštrinti kovą su terorizmu. Taigi dabar pasinaudokime susidariusią progą. Ačiū Natali Eva Žolys. Ir aš norėčiau pasakyti ačiū laikinam e, administraciniam direktoriui ponui Saliu už padarytą darbą. E, labai kruopščiai nuveikta viskas ir aš labai džiaugiuosi, kad jau priartėjome prie e, generalinio prokuroro rinkimo galutinio etapo. Taip pat aš noriu pabrėžti, kad Europos e, generalinis prokuroras, kurį paskirs valstybės narės, bus išrinktas iš trijų galutinių kandidatų. Ir aš norėčiau sužinoti, ar yra numatyta atrankos komitetui įvertinti visų kandidatų kvalifikaciją. Aš galvoju apie tokias valstybės kaip e, Lenkija ir Rumunija, kurios nesilaiko teisingumo principų ir kurios drįsta atsiųsti savo kandidatus ir tie kandidatai išstumia kitus. Man atrodo, kad būtų naudinga įvertinti uh, tų uh, kitų prokurorų, ne tik generalinio prokuroro kvalifikacijas. Okay, you, this... Ačiū. Aš visą tai perduosiu ponui Sal. Perduosiu du jums, jūs gal norėsite atsakyti. Pone Makavė, atsiprašau, aš jūsų nemačiau, prašau žodis jums, jūs paskutinė. Galite teikti klausimą. Labai ačiū, aš labai džiaugiuosi, kad įvyks koordinatorių posėdis, nes yra dalykų, kuriuos būtina išsiaiškinti, įskaitant ir procedūrą kuri yra labai svarbi, norint išsiaiškinti atrankos procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje, e, kai bus siunčiami kiti prokurorai iš kitų valstybių narių. Taip pat aš norėčiau pakalbėti apie biudžetą, žinodama, kad kiekvienai valstybei nariai, e, kiekviena valstybė narė siūs du deleguos du prokurorus. Galbūt to nepakanka. Pagalvokime apie tai, kad 2020 m. biudžetas e, turi būti padidinamas. Aš neteiksiu konkrečių valstybių pavyzdžių, bet žinome, kad yra valstybių, kuriuose sukčiavimas yra labiau išplėtęs negu kitose. Ir paskutinis dalykas, aš noriu padėkoti ponui e, iš komisijos už visą padarytą darbą. Taip, mes turime baigti paskirti E, prokurorus per šią kadenciją. Aš visiškai sutinku su Roberta ir visais prieš mane kalbėjusiais kolegomis. Dėkui. Ačiū, ponė Makovei. Ar norėtumėte atsakyti, kolega? Merci, monsieur le président. Pone Sal, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju nariams už tai, kad mus padrasino ir palaikė. Už visą tai esame labai dėkingi. Porą trejato konkrečių klausimų pabandysiu atsakyti Visų pirma, ponios Sanders klausimas dėl lyčių lygybės užtikrinimo. Be abejo, Europos komisija ir atrankos komitetas, komisija e, tam skiria labai daug dėmesio. Europos komisija įvertins visus e, žiūri atrankos komisijos narius. Uh, Taip pat iš tos lyčių lygybės perspektyvos ir dabar yra paskirtos penkios moterys, e, taigi pusiausvė yra pasiekta. Kandidatų požiūrių viskas priklauso nuo siūlomų kandidatūrų, bet aš galiu pasakyti, kad tarp 30 kandidatų yra nemažai moterų ir taip pat yra daug e, kandidačių tarptų 11, kurie bus apklausi per artimiausias dienas. Aišku, viskas priklausys nuo kvalifikacijos, nuo kompetencijos, nuo to, kaip tie interviu praeis, darbo pokalbiai praeis, nu, tai nulems, koks bus galutinis trumpasis sąrašas, bet aš tikiuosi, kad e, išlaikysime pusiausvyrą ir galutinėme trumpajame kandidatų sąraše. Dar vienas pastebėjimas. Europos prokuratūros ateities funkcionavimo sistema, organizavimas. Taip, generalinis prokuroras pradės dirbti greičiausiai vasarą, gal šiek tiek anksčiau. Ir e, jis e, turės dirbti su komanda, kuri jau yra paskirta. Tai yra e, teisingumo generalinio direktorato Olafo darbuotojai, kurie yra komandiruoti dirbti prokuratūroje. Jie parengs visą administracinį, juridinį, techninį pagrindą generaliniam prokurorui dirbti. Ir tada pereisime prie pirmojo E, laikinų darbuotojų prokuratūrai e, atrankos etapo ir mes tikimės, kad e, nuo vasaros, vasarą jau turėsime tikrų prokuratūros pareigūnų, tikrų darbuotojų. Pane Žoly, klausimas apie atrankos komisijos vaidmenį analizuojant kandidatūras, išrenkant generalinį prokurorus Aš galiu pasakyti, kad taip, e, atrankos komisija turi įgaliojimą atmesti kandidatūrą, jeigu nusprendžiama, kad steigiamojo reglamento 16 straipsnėje numatytų nuostatų nėra laikomasi. Ten yra kalba apie kompetenciją ir patirtį. Jeigu atrankos komisija nusprendžia, kad e, kompetencijos ir patirties reikalavimai nėra tenkinami, ir aš dabar perskaitysiu tekstą angliškai, jeigu siūlomi kandidatai netenkina sąlygų numatytų 16 straipsnėje, atrankos komisija e, gali kreiptis į sekretoriatą, šiuo atveju tai būtų į mane, bent jau laikinai, kad mes pareikalautumėm e, atitinkamos valstybės narės paskirti naujus kompetitingus kandidatus. Taigi, e, atrankos komisija gali pareikalauti uh, valstybių narių papildomų kandidatūrų iškelti. Dėl biudžetinių klausimų, kaip aš jau sakiau, mums susidaro įspūdis, kad biudžetas, dėl kurio buvo balsuota 2019 metais, yra pakankamas ir mes dabar galėsime pradėti vykdyti e, pradinius darbus, operacijas ir manau, kad ateityje, artimoje ateityje sugrįšime prie diskusijų apie biudžetą. Dar kartą dėkoju už jūsų dėmesį ir paramą. Aš esu pasirengęs jums suteikti visą naujausią informaciją, jeigu tik jos reikės ateityje. Ačiū. Okay, Ačiū. Dėkoju, pona Salė. Tiesiog pakartosiu, jog E, iki antros vasario pusės galima teikti, kad drus, ponė Zipil jau sakė, kad per praėjusį koordinatorių posėdį procedūras jau aptarėme. Na ir gausime dar naujausios informacijos, kurią išplatinsime koordinatoriams prieš koordinatorių posėdį šiandien vakare. Na ir jau po to galėsime nuodugniai viską aptarti, atsižvelgiant į įvairius aspektus aspektus, kuriuos paminėjo kolegos, pavyzdžiui, kandidato kvalifikacija, kiti, kitos savybės ir taip toliau, o po to jau komiteto norius informuosime apie diskusijų rezultatus. Taigi dėkoju ponė Salis, dėkoju kolegos.